skelbtos e, atitinkamuose aplankuose. E, dabar pereiname prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl daugiametės finansinės programos, tai yra Dehen ir Kalfin e, pranešimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Frage nochmal, haben alle Dar kartą klausiu, ar visi kolegos balsavo? Jei taip, tai tuomet baigiame balsuoti. Pranešimas priimtas. Toliau balsuosime. Da, toliau balsuosime dėl Traskovski pranešimo. Pirmasis pakeitimas. Vis dėl visų pakeitimų balsuosime vardiniu balsavimu, taigi dabar balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau antras originalaus teksto paragrafas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau trečias originalaus teksto paragrafas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtas originalus teksto paragrafas. Balsuojame. Haben alle abgestimmt? Geschlossen. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Į sveikatą. Dar kartą į sveikatą. Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. E, penktas punktas originaliame tekste. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštas punktas originaliame tekste balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo. Prašau, ponia Karas. Norėčiau pranešti, kad negalėjau dalyvauti balsavime, nes neveikia mano balsavimo aparatas. Taigi šiandien dar negalėjau balsuoti. E, įrašysime tai į protokolą. Dabar vardinis balsavimas, nedalyvaujant ponui Karasui. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. pranešimas priimtas. Toliau kolegos Lavyje pranešimas e, dėl teisomojo biudžeto numeris 7, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau dar vienas pono Lavyje pranešimas dėl teisomojo biudžeto numeris 8, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pranešėją. Toliau pono Plenkovič pranešimas. Pagal 138 darbos varkiklių straipsnį žodis teikiamas pranešėjui. Kur jis yra? Ačiū kratko budući da je riječ o. Dėkoju, ponė pirmininkė. Čia mes kalbame apie pranešimą, dėl kurio nebuvo diskusijų. EPP frakcija suteikė man daug pasitikėjimo, todėl aš norėčiau padėkoti už tą pasitikėjimą, nes tai buvo pirmas pranešimas, kurį rengė pranešėjas iš Kroatijos. Iš tiesų tai yra svarbus pranešimas, ypač toms šalims, kurioms e, reikia pagalbos. A, kolegė, Pone kolega, man labai džiugu, kad EPP, jūs dėkojate EPP frakcijai, kiek aš žinau, pranešėjus skiria parlamentas, visas parlamentas, o ne tik frakcija. Tačiau vis tiek puiku, kad padėkojate frakcijai. Balsuojame vardiniu būdu, balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. priimtas šis pranešimas. Sveikiname kolegą Plenkovič. Toliau e, ponios Pak pranešimas dėl programos Erasmus visiems. Balsuojame dėl viso pirmojo pakeitimų bloko. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Damit sind alle anderen Änderungsanträge. Atkrenta visi kiti pakeitimai. Dabar balsuojame dėl taip pakeisto komisijos pasiūlymo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ir teisė, kurios rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu ponę Pak. Toliau ponios Kosta pranešimas programa Kūrybiška Europa. Balsuojame dėl pirmojo teksto bloko. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis blokas e, atkrenta. Balsuojame dėl pakeisto komisijos pasiūlymo. Kas, prie, už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau dėl teisėkuros rezoliucijos vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pranešėją, ponę Kostą. Toliau pono Takula pranešimas pranešėjas prašo žodžio, jis nori pasakyti dėl procedūros. Prašau, ponė Takula. Ačiū pirmininkė. Aš kaip e, e, programa Europapiliečiams pranešėjas norėčiau Europos, dar kartą pakartoti Europos e, parlamento įstikinimą, kad ši programa prisidės prie kultūros ir istorijos kaip numatyta 167 ES veikimo sutarties straipsnėje. Pagal, įprast, pagal teisinį pagrindą šiam klausimui taikoma įprastinė teisėkros procedūra ir vienintelė priežastis, kodėl Europos parlamentas atsisakė savo pozicijos dėl dvigubo teisinio pagrindo ir reikalavimo, kad būtų klausimas svarstomas pagal bendro sprendimo priimo procedūrą, remiantis komisijos pasiūlymų pagal trečio straipsnio antrąją dalį Tiesiog tai rodo, kad parlamentas nori išvengti konfliktų ir teisinių, teisinės sumaišties ir aklavietės. Gyvendant šią programą taip pat norėčiau atkreipti Europos parlamento dėmesį į tai, kad parlamentas yra pasiryžęs vengti tokių situacijų ir ateityje. Ir norėčiau, kad šis pareiškimas būtų pridėtas prie teisėkros rezoliucijos teksto. Dėkoju. Okay, vielen Dank. Gerai, dėkoju ponui Takula. Dabar balsuosime dėl pirmojo pakeitimo. Jis susijęs su teisinė, teisiniu pagrindu. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? E, atkrenta e, ir atkrenta visi pakeitimai nuo antro iki 106. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau. E, Pon Valijan, Rike ir Ajala Sender pranešimas. Balsuojame dėl 135 pakeitimo. Kas už? prieš, kas susilaiko, priimta. Visi kiti pakeitimai atkrenta. Balsuojame dėl taip pakeisto komisijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau Kumutsakos ir Ertuk pranešimas. Žodis suteikiamas ponui Kumutsakos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Po dviejų su pusę sunkaus darbo metų mes šiandien balsuojame. Ir šie balsavimai yra svarbus žingsnis į priekį, kalbant apie transporto kokybę Europoje. Konkurencija, plėtra, darbo vietų kūrimas - tai yra trys svarbiausi elementai. Ir to pasieksime per naująją infrastruktūros impulsų jungimo priemonę. Tai yra naudinga visiems Europos žmonėms, tai yra naudinga kalbant ir apie sanglaudą ir ypač tom šalims kaip manoji, kur tikrai yra rimta nedarbo problema ir ekonominio sąstingio problema. Taigi norėčiau padėkoti visiems, kurie dirbo šioje srityje. Ačiū. Ich rufe auf den blok numero. Balsuojame dėl pirmojo bloko. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Visi kiti pakeitimai atkrenta. Balsuojame dėl tai pakeisto komisijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Bals, balsuojama dėl teisėkuros rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, ar visi balsavote, balsavimas baigtas, priimta. Dabar De Castro pranešimas. Pirmasis blokas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Atkrenta antrasis blokas, dabar balsuojame už tai pakeista, dėl tai pakeisto komisijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. E, balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos, vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu, pona De Castro. Dabar pono Šolts pranešimas sutartis dėl viešųjų pirkimų. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pona Šolts. Toliau pono Grote pranešimas. Kas už šį pranešimą, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Sveikinu pranešėją. Toliau pono Remek pranešimas papildoma 2014-2016 metų ITER projekto mokslinių tyrimų programa, e, atsakingojo komiteto e, pakeitimai nuo 1 iki 7, nuo 9 iki 16 ir nuo 18 iki 24. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Jeigu norite patikrinti, tikriname. Aštuntas pakeitimas elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas priimta nedidelę balsų persvarą. 35 ir 35, pirmas pakeitimai atkrenta, 32 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 33 pakeitimas atkrenta, 34 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 28 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl taip pakeisto komisijos pasiūlymo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dėl, balsuosime dėl e, teisėkuros rezoliucijos, e, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl visos teisėkuros rezoliucijos. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pranešėją. Toliau ponos Skiner pranešimas. Atsakingojo komiteto pakeitimai, kas už? Pri... Taip negaliu matyti, kas balsuojate, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 90 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 23 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 91 D pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 24 ir 32 pakeitimai, kurios pateikė komitetas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 92 D, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pakeitimai nuo 33 iki 38, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pakeitimai nuo 93 iki 96, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Ar visi balsavote? E, atmesta. Atsiprašau. 101 pakeistas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Turiu pasakyti, ponios ir ponai, kad e, jūsų dešiniosios rankos vis labiau pavarksta ir man dėl to labai sunku matyti, koks yra balsavimo rezultatas. 97 pakeitimas, kas už, kas prieš. Dabar aiškiau, kas susilaiko, atmesta. 98 vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 99. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. Nuo 68 iki 69. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Šimtasis D. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. 81. Kas už? prieš susilaiko priimta. 89 D, kas už, prieš susilaiko atmesta. 8, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau balsuojame dėl taip pakeisto komisijos pasiūlymo vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar balsuojame dėl teisėjų kuros rezoliucijos, taip pat vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau balsuojame dėl kolegos Kramer pranešimo komiteto pakeitimai. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Šeštas pakeitimas, pirmoji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Reikia patikrinti. Balsuojame dėl antrosios dalies elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. E, dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš? Nematau, dar kartą klausiu. Dešimtas, dešimta pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 27. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 28. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Dešimto pakeitimo antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 33, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 18, kas už, atsiprašau, jis atkrenta, e, nes 33 patvirtiname, 18 atkrito, 29 vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 30 pakeitimas, taip pat balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 31 vardinis balsavimas, e, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 32 vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl taip pakeisto komisijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ir balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pono Kramerio pranešimas priimtas. Sveikiname pranešėją. Toliau pono Čičester pranešimas. Atsakingojo komiteto pakeitimai, kas už? Dar kartą klausiu, kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 39 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 40 vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 41 pakeitimas. Taip pat vardinis balsavimas. Bal balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 42 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 25 kas už, pri, atsiprašau, dėl 20. 25 atkrenta, nes patvirtinome 42, 38 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl taip pakeisto komisijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta ir balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Šis pranešimas priimtas. Yeah. Did that?